Dzień dobry, witam Państwa. Labadiena, sveikinuosi su visais. Suprantu, kad visi turi balsavimo korteles. Gerbėmieji, pirmiausia, darbo tvarkės patvirtinimas. Jeigu niekas neturi pastabų ir neprieštarauja, tai tuomet patvirtiname mm, projektą. Antrasis punktas, turiu pasakyti, kad posėdis transliuojamas internetu Įvertinimas yra 20 kalbų, išskyrus e, čekų, maltiečių, slovenų ir airių ir estų. Na, pirmiausia, bus e, dalyvaus posėdį trumpai e, filmavimo grupė, kuri rengia filmą. Toliau 20 dieną taip pat bus salėje vietos televizija, fans Limuzem. Toliau trečiasis darbo turkės punktas. Darbo turkės protokolų tvirtinimas. Kovo 12 diena, 19-20 kovo, balandžio 12 dienos ir balandžio 23 ir 24 dienos posėdžiai pagal procedūrą, jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet e, laikysime šitos protokolus patvirtintais. Ir dabar elektroninis balsavimas. Pirmas klausimas, dėl kurio balsuojame, yra integruota ūkių statistika. Ketvirtas darbo, darbo turkės punktas. Pranešėja yra ponia Marijan Gabriela Zuana ir pagal pradinį balsavimą, pagal tarp institucinį e, susitarimą ir balandžio mėnesio tarybos posėdį, ponia Zuana informavo kolegas, kad yra pasiektas sutarimas dėl integruotų ūkio statistikos reglamento. Aš suprantu, kad į praėjusį valandį buvo, e, buvo posėdžiai, buvo tarimas tai ir koreperas patvirtino dokumentą ir dabar balsuosim dėl galutinio teksto, kurią, e, kurį išplatino e, ponė pranešėja, ir balsuosim dėl viso teksto. Ar ponė pranešėja Zuana norėtų ko nors papildyti? Mm, jeigu taip, prašome. Prima uh, întâlnire a avut loc uh, trialog, au avut loc trei întâlniri, a fost până la urmă... Vyko trilogo mm, posėdis, tai yra trys trilogo posėdžiai ir uh, jie buvo sėkmingi, mes sugebėjome pasiekti sutarimą, noriu padėkoti visiems už jūsų pastangas ir Pereikim prie balsavimo. Mikrofoną. Tuomet pereikime prie balsavimo. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Dar sekundėlę. Kadangi tai yra pirmas balsavimas, taigi skirkim jam daugiau laiko. Ir vienintelis dėl šito projekto balsuoti baigiame. Pritarta, sveikiname ponę pranešėją ir siūlau toliau tęsti darbą. Dabar, gerbėmieji, Pereikime prie plačiausio, didžiausio balsavimo maisto ir ūkininkavimo produktai. Kaip žinote, tai yra mūsų atsakymas į komisijos komunikatą. Ir pasisekė parengti tą priemonę greitai. Taigi bus greitai balsuojama plenarnėje sesijoje ir patiktas mm, pasiūlymas. Ir jis bus pristatytas arba gegužės pabaigoje, arba birželio pradžioj. Tai yra maisto ūkininkavimo ateities klausimai. Taip pat yra ir envi E, biudžeto Inta dėvė kontrolės komitetų nuomonės. Aišku, dabar šiuo metu yra e, daug darbo atlikta ir darbai vadovavo ponas Dorfman. Padėkosim vėliau, bet dabar iš karto suteikiu žodį jums. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, nur ganz kurz, also wie... Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Kaip jūs jau ir sakėte, laiko turėjome labai nedaug šiam pranešimui parengti ir mes norėjome užtikrinti, kad jis būtų primtas dar prieš teis, komisijos teisėkros pasiūlymą, kurį planuojame, planuojame, kad bus paskata šį mėnesį, tai mes norime, norėjome balsuoti, ko galima greičiau ir mums, man atrodo, pavyko. Uh, ir tikimės, kad gegužės mėnesį Strasbūrė galėsime dėl šio pasiūlymo balsuoti ir plenarinėme posėdėje. Tai buvo įmanoma tik dėl to, kad vyko labai konstruktyvus bendradarbiavimas su kolegomis ir aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir kitų komitetų nuomonių referentams taip pat, nes jeigu nebūtumėme dirbę taip konstruktyviai, nebūtumėme sugebėję viską padaryti laiku. Taigi darbą užbaigėme tikrai per gan trumpą laiką ir taip pat norėčiau padėkoti kolegoms iš sekretariato. Ir manau, kad darbas ir toliau tęsis labai intensyviai. Salį pan pusiau des. Yra prašančių žodžio salėje ponas des. Da, mes... Dėkui, pirmininkė. Tiesiog norėčiau ponui Dorfmanui pasakyti, šešėliniams pranešėjams taip pat, uh, ir visiems darbuotojams, e, sekretoriato nariams, e, kad jie puikiai padirbėjo, norėčiau jiems padėkoti ir norėčiau vieną prašymą išsakyti. 700, 756 pakeitimas. Norėčiau, kad dėl jo būtų balsuojama atskirai. Nes jis dingo iš kompromisinio pakeitimo, bet man atrodo pakeitimas svarbus ir reiktų dėl jo balsuoti atskirai. Dėkoju. Eldos. Dabar ponas Erdus. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Dorfmanui bei visiems, kurie dabar bendradarbiavo. Ir kaip ir ponas Des, norėčiau kad paprašyti, kad dėl vieno pakeitimo būtų e, balsuojama atskirai. Keturi šimtai šešiasdešimt šeši, keturi šimtai 466... 29. Šiuose pakeitimuose kalbama apie griežtesnės normas. Tikiuosi, kad visi turite tekstą šių pakeitimų. Ten kalbama apie e, europinės priemonės. E, tai pono Būdo, Andrianos Peters, Sekerski ir pono Dorkmano draugė teikiamas pakeitimas. Mes jį pasirašėme visi kartu, tai svarbus pakeitimas. E, Ir man atrodo, kad, kad dėl 429 balsuotume atskirai. Ponas Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour. Euh, pirmininkė, aš irgi savo ruoštų norėčiau padėkoti ponui Dorfmanui už atliktą darbą. Taip pat e, norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams už jų darbą. Ir taip pat norėčiau paprašyti Norėčiau pa paklausti komiteto kolegų štai ko. Čia manau, kad labai svarbu, kad parlamentas suvaidintų labai svarbu, svarbu vaidmenį artėjančioje reformoje, žemės ūkio politikos reformoje. Ir 29 dieną plenarnėme posėdėje mes balsuosime, o komisija panašu, kad vilkina to teisėkros pasiūlymo pristatymą. Ir tai nėra uh, tinkama, kalbant apie demokratinius procesus. Neprimtina, kad komisija vaidina tokį vaidmenį, taigi aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu mūsų darbas Europos parlamente būtų gerbiamas labiau ir būtų rimčiau žiūrima į mūsų darbą. Aš norėjau tą pasakyti prieš šiandienos balsavimus. Nes mes kalbame apie labai svarbius iššūkius susijusius su bendra žemės ūkio politika, taigi aš manau, kad komisija bent jau minimalę pagarbą turėtų mūsų institucijai parodyti. Ta norėjau pasakyti, pirmininkė. nie otwieramy dyskusji. Nepradėsime diskusijos ir nebūtinai visi turi pasisakyti iš visų frakcijų, nes tokiu atveju diskusijos užtruks. Aš manau, kad ponas Andriu e, turi teisę e, formaliai pasakyti, bet ar yra formalūs klausimai, ar noriu padėkoti. Jeigu padėkoti, tai labai ačiū, labai vertiname e, pranešėjo darbą. O jeigu kažkokie formalūs klausimai, tai e, labai prašau, ponas Vaits, ar tai yra formalus, formalus klausimas jūsų? Ja, um... Auch ich möchte mich bedanken bei, bei Herrn, Herrn Dorfmann und. Äh uh... Irgi norėčiau padėkoti ponui Dorfmanui ir šešėliniams pranešėjams. mes aptarinėjome viską faktų, argumentų pagrindu, o ne ideologijų pagrindu. Ir um, ponė Des, dalis žaliųjų frakcijos pakeitimų pateko į kompromisinius pakeitimus, o šis ne, tai aš nežinau, mes gal būtumėme linkę laikytis kompromisinių pakeitimų tokių, kaip jie buvo parengti. Druga część opinii zawiera się w temacie. Na, jeigu kas nors turėtų kokių svarbių dalykų. Taip, tai gal tada ką pradedam diskusiją, visi pradės dėkoti ponui, ponui pranešėjui, užtruks valandą. Dėkoju. Aš turiu pastabą dėl septintojo kompromiso. Nors yra neteisingai, neteisingai sulygintos išmokos ir klausimas dėl e, išmokų priklausimas nuo produktų kainos. Ar tai yra realu? Ar tai yra, pasakysim, na, ap, ap, apgavystė, kad nesulyginam išmokų ir vidurio rytų Europos ūkininkai nebus remiami, nes nebus vienodintos išmokos. Ir čia yra tokios keistos nuostatos, kurių neįmanoma e, įgyvendinti, kalbančios apie kažkokias natural condition, tralės sąlygas, apie gamybos kaštus. Na, iš tikrųjų, aš manau, kad e, išmokos turi būti sulygintos, kadangi nėra jokių na, tarsi e, kliučių arba e, traktatuose, sudartyse ar kokiuose nuostatuose, bet priešingai turi būti sulygintos be visokių sąlygų sugalvotų tam, kad iš rytų ir Europos ir, e, ir vidurio Europos ūkininkai neturėtų tokių pat išmokų kad Lenkijos ūkininkai negautų tokių pat išmokų, kaip e, ūkininkai kitoje sienos pusėje, tai yra Vokietijoje. Tai yra nesažininga, neteisinga ir šiuo požiūriu bent jau visas pranešimas yra geras, mano nuomonė, bet negaliu dėl šios priežasties pritarti. Dėkuoju, ponės Dorfman. Prašom e, dėl balsavimo pasisakyti. Ir dabar žodis poniai Aguljera. E, Aš norėčiau pasakyti štai ką. Turėjome labai nedaug laiko darbo ir labai daug e, intensyviai dirbome šią savaitę. Ir kad būtų pasiekti tie kompromisai, tai tikrai daug kainavo. Dabar tikrai nelaikas iš naujo teikti pakeitimus, kad ir kokie jie svarbus bebūtų yra kompromisai, balsuojame dėl parengto balsavimo sąrašo ir man ir mano frakcijai nėra priimtini bandymai e, e, teikti iš naujo pakeitimus. Žvelgiant į tai, kiek laiko turėjome, nes kitaip visi turėsime ką, ką, ko, ko siūlyti, ką, ką prašyti. Turime balsuoti dėl parengto kompromisų sąrašo. Tie, kas nenori, tegul nebalsuoja. No, ale, ale może damy głos panu posłowi Dorfmanu. Na, galbūt suteiksim žodį ponui Dorfmanui, kad jis pasisakytų. Prašome, ponė parlamento nary. Ich, ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn wir über diese zwei Punkte. Na, ne kažį ką galėčiau pasakyti, kaip ir ne, ne prieštarau, negaliu prieštarauti dėl tų prašymų balsuoti atskirai, bet galbūt kolegos pritartų, jeigu mes tą darytumėme plenarnėme posėdėje, galbūt dėl tų pakeitimų balsuotumėme tenais atskirai, gal ten būtų kaip ir tinkamiausia vieta geriau nei čia dabar paskutinę minutę prieš pat balsavimus, kai bandome pertvarkyti visą balsavimo sąrašą. Na, ponas Des e, nebeprašo žodžio, e, atsima savo pakeitimo pasiūlymą. Na, aš suprantu, kad kitos pastabos e, ponas Dorfman ne, kitų pastatų, pastabų nepristatys. Ir tokiu atveju pereikime prie balsavimo. Aš dėkoju visiems už pasisakymus ir pradėkime balsavimą. Labai prašyčiau, kad e, visi pakeltų rankas ir ypač frakcijų vadovus ir e, šešėlinis pranešėjus prašyčiau pakelti rankas aukštai. Taigi e, aš e, žiūriu į šitą pusę, nes čia PP atstovai sėdi. Pirmas pakeitimas, kurį pristatė ponas Ek, kas už? Prieš? Patikrinkime. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. Antras pakeitimas, kas už. Ačiū, pritarta. Trečiasis, kas už. Pritarta. Ketvirtas, kas už. Prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. vienu, vienu balsu daugumą priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, balsuoti pradedam, patikrinam, balsuoti baigiam. Atmesta. Ponės Ribė yra pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Envi pakeitimas, kas už, pritarta. Aštuntas pakeitimas, lygiai greti NVI, ketvirtam, kas už, prieš, atmesta. Gerai, pati, patikrinkime dėl aštunto pakeitimo. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. pritarta dviejų balsų daugumą. Dešimtasis pakeitimas, kas už dešimtą pakeitimą, ačiū, pritarta. Dešimtas pakeitimas, atkrinta, devintas pakeitimas, kas už prieš atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už prieš atmesta Atrodo, kad pritarta, bet patikrinkim. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Dabar dvyliktas pakeitimas. Ir NV9, kas už. Ačiū, pritarta. 14 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Kas už? 14. Ačiū, pritarta. 15 pakeitimas ir 16. Kas už? Pritarta. 17 ir 22. Kas už? Pritarta. 18. Kas už? Pritarta. 19. Už? Pritarta. Kas prieš? Patikrinkime, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Dvidešimtasis, kas už. Pritarta. Dvidešimt pirmas, kas už. Pritarta. Dvidešimt trečias. 21 pakeitimas, patikriname, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienu balsu daugiau buvo. Mm. 23 pakeitimas, kas už? Pritarta. 24, kas už? Pritarta. 25 už? pritarta. 26 pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinkime. Balsuoti pradedam. Baigiam. Atmesta. Tuomet 27. Kas už 27, ačiū, prieš, atmesta. 28, 29 pakeitimas už, prieš, atmesta. Patikrinkime, balsuoti pradedam, balsuoti baigiam. Baigiame. Atmesta. 30, 31, kas už? Pritarta. 32, už? Pritarta. Patikrinkime, 32 pakeitimas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 33, 34, 38 pakeitimai už pritarta. 37 pakeitimas, kas už pritarta. 39, 40, kas už pritarta. 41, kas už prieš atmesta. 42, kas už prieš patikrinkime, balsuoti pradedam dėl 42 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Atmesta. 43. Kas už? Prieš. Atmesta. 44. Ir endi. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Endi septintas, tas už, prieš, atmesta. NV 8 už, prieš, atmesta. Patikrinkime, dėl aštunto pakeitimo balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Keturioliktas, kas už? pritarta. 15, kas už, pritarta. Trišimtai penkisdešimtas, kas už, prieš, atmesta, kompromisas ir pakeitimas, pirmasis, Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. Tai dėl 350 balsuoti nebereikia, kadangi jeigu nebūtume pritarę kompromisui, turėt, būtume turėję balsuoti dėl, dėl, dėl šio. Mm, dabar 369 kas už, prieš, atmesta. ND1, kas už, pritarta. 370, kas už, prieš, atmesta. 371 pakeitimas už, prieš, atmesta. 372. Patikrinkime 371. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigim. Atmesta. 372 už. Pritarta. Antrasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 375 pakeitimas. Kas už 375 pritarta? Dėvė penki, kas už, prieš, atmesta. DV6, kas už, prieš, atmesta. Gerai, DV6, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Baigiame. 97, kas už, prieš, atmesta. Trečiasis kompromisas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Dabar 386 e, pakeitimas, panas Agnių patikė, kas už prieš atmesta. 387, kas už prieš atmesta. Dabar 396, kas už, prieš, atmesta. 397 pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. O dabar e, pereikime prie kompromisų. E, ketvirtas, penktas, šeštas ir septintas kompromisai. Kas už? Balsuoti pradedam. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 422 pakeitimas. Galim pervesti du puslapius ir 422 pakeitimas. Pone Petir pateikė, kas už, kas prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiam. Atmesta. NV42 kas už. Prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 432 už. Pritarta. Aštuntasis kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar devintasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 458 pakeitimas. Ponas Vaits pakeitė, kas už, pateikė, kas už, prieš. Atmesta. 459, kas už, pritarta. 463 pakeitimas, ponios maginės pakeitimas, kas už pritarta. 464, kas už, kas prieš, atmesta. Na, labai gaila. Keturi šeši penki už Kas prieš? Pritarta. Na, ale, bet reikėtų patikslinti, kodėl buvo patiktas tas pakeitimas. Paskaitykite 465, dėl ko jį buvo, buvo pateikta, nes jūs balsavote tik tai u, u, pagal šešėlinius pranešėjus. Na, bet prie to dar grįšime. Dabar 466, kas už? Pritarta? 468 už, prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedam. Kairė pusė pas, pasidalino. Balsuoti baigiam. Atmesta. 469 pakeitimas. Na, turit galimi pasitaisyti, kas už Dėkui, pritarta, pritarta, labai ačiū. 471, kas už? Dėkui, pritarta. Na, gal užmiršau tą ankstesnį. Dabar 64 envikas už. Pritarta. 473, kas už? Kas prieš? Atmesta. 34 NV kas už, pritarta. 474 kas už, pritarta. 475 už, pritarta. 476 už, prieš, atmesta. Ketvirtas biudžeto mm, komiteto pakeitimas, kas už, prieš, Atmesta. Dešimtasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Pritarta. 481. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 482. Už prieš. Patikrinkime. Balsuoti pradedame dėl 482. Balsuoti baigiame. Pritarta 483, kas už? Pritarta 484 už, prieš atmesta 486 už, prieš, patikrinkime, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiam. Pritarta. 487 už. Pritarta. 488 kas už. Prieš atmestą. 489 kas už. Prieš Patikrinkime. 489 pakeitimas balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 11 kompromisas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 504 pakeitimas kas už, prieš atmesta, 505 už, pritarta, 507 kas už, patikrinkime 505 pakeitimas, balsuoti pradedam, balsuoti baigiam. Pritarta. 507. Kas už? Pritarta. 508. Kas už? Pritarta. NV 63. Pritarta. 509. Kas už? Prieš. Patikrinkime. 509. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 510 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. 512 už. Pritarta. 513 už. už prieš. Atmesta. 514 kas už. Pritarta. 515 už prieš, atmesta. 516 už, prieš, atmesta. 12 kompromisas, balsuoti pradedame. Pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 540 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 598. Kas už? Prieš? Atmesta. 540. Taip, 919 pakeitimas, kas už? Prieš? Atmesta. 542 pakeitimas, kas už, pritarta. 543 už, pritarta. 548, kas už, prieš, atmesta. 13 kompromisas, balsuoti pradedame. 548. dar reikėjo balsuoti dėl 551 pakeitimo. Kas už? Pono Belderio pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime, balsuoti pradedame dėl 551. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tuomet 13 e, kompromisas. Labai prašyčiau, ponas e, Magnum.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 Ja już myślałem, że działa Brexit. Przechodzimy do. Pabijoju, kad jau breksitas veikia. 13 kompromisas. Balsuoti pradedam dėl 13 kompromiso. Balsuoti baigiame. Pritarta. O dabar 573 pono krasto pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Balsuoti pradedam. Nemačiau, kaip ponas Vaits balsavo. Balsuoti baigiam. Pritarta. 5, 7, 8. Kas už? Pritarta. 5, 7, 9. Kas, kas už? Pone Andriu, pone Stagniu, prašau žodžio. Pirmininkė, atsiprašau dėl to, e, bet vertime į anglų kalbą visą laiką sakoma 400 kažkiek, iš tikrųjų tai yra 500 kažkelintas pakeitimas ir, ir ta informacija tikrai klaidina. Labai atsiprašau, pasistengsiu sakyti, kalbėti aiškiai. 579, kas už? Ačiū, kas prieš? Pritarta. Patikrinkime, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. 583, kas už, pritarta. 584, kas už, pritarta. 585 ir 597, kas už, pritarta. 586, kas už, pritarta. 589, kas už, prieš, atmesta. 591, kas už, pritarta. 592, kas už, prieš, atmesta. 593, kas už, prieš. Patikrinkime 593. Visuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta vienu balsu daugiau. Atsiprašau, ponė Malčion. 5-9, 5-5-9-6, kas už? Pritarta. 5-9-9, kas už? Prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedam. 5-9-9. Balsuoti baigim. Atmesta. 14 kompromisas. Balsuoti pradedame. 14 kompromisas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar pereiname prie 633 pakeitimo. Net du puslapius reikia versti. Labai mėgstam 633 pakeitimas. Kas už? Už 633. Kas prieš? Patikrinkime, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 637. 637. Kas už? Prieš. Atmesta. 634. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 636. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiam. pritarta. 640, kas už, pritarta. 15 kompromisas, balsuoti pradedame. Dabar perikime prie balsuoti baigiam, baigiam. O dabar e, pakeitimas 657, kas už, prieš, atmesta. 657. 658, kas už, prieš, atmesta. 659, kas už, prieš, atmesta. 66. Patikrinkime dėl 659. Balsuoti pradedam. Toks buvo pageidavimas. Balsuoti pradedame. 659 pasiūlymas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 660 Kas už? Pritarta. 661 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 662. Kas už? Prieš? Atmesta. 16 kompromisas, balsuoti pradedame dėl jo. Balsuoti baigiame. Perikime prie balsuoti baigiame, pritarta. Ir dabar perikime prie 688 pakeitimo. Kas už 688 pakeitimą? Dėkui, pritarta. Na, vakar repetavom. Tai turėtų būti viskas gerai. 6, 9, 5. 6, 9, 5 pakeitimas kas už? Šeši aštuoni aštuoni pakeitimai pritarta. Šeši devyni penki taip pat. Tuomet nebalsuojam dėl 695, bet pereikime prie pakeitimo 689 kitam puslapį. 689, kurie pateikė ponai Nočel, Kadenbach, Trabela, Šani. Kas už 689 pakeitimą? Pone, kalbėkite mikrofoną. Mano sąraše kitas yra 691 pakeitimas. Pravka 680. Pastavom dėl 687 buvo pritarta ir pasakyta, if adopted gautų 689. Dėl to ir pereiname, verčiam kitą puslapį ir dabar yra 689 pakeitimas, kurį pateikė ponas Nočel. Balsuojame dėl šito pakeitimo, kas už 689, kas prieš Patikrinkime. Musuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. čia pasikeitim nuomonėmis, o dabar 690 pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. 6, 9, 4. Pono Dorfmano pakeitimas kas už? Pritarta. 6, 9, 8 už? Pritarta. 7, 0, 0 kas už? Pritarta. 7, 0, 5 už? Prieš? Atmesta. 7, 0, 6 už? Prieš? Atmesta. 7, 1, 1 kas už? Prieš? Atmesta. 7, 712, kas už? Patikrinkime 711, patikrinkime, balsuoti pradedam. 711, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vienu balsu daugiau. Dabar 712, kas už? Pritarta. 713, kas už? prieš, patikrinkime, balsuoti pradedame. Pakeitimas 713. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Pritarta. 714. Kas už? Kas prieš? Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 716. Kas už? Kas prieš? Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 717. Kas už? Prieš? Atmesta. 718. Dabar 718, kas už? Pritarta. 719, kas už? Prieš. Atmesta. Bet pasitikrinkim. 719. Balsuoti pradedam. Baigiam. 720, kas už, prieš, atmesta. 721, kas už, prieš, atmesta. 722, už, prieš, atmesta. 17 kompromisas balsuoti pradedame. Pritarta, dabar perkime prie 7.5. 755. Kas už 755? Kas prieš atmesta? 760. Kas už prieš atmesta? Dabar 763. Kas už prieš atmestą? 758 Kas už? 758. Kas už? Prieš? Patikrinkime. Pone Aguliera nepagėrė rankos. Patikrinkime. 758. Per vėlai. Basuoti baigiam. Pritarta. 759 pakeitimas, kas už, pritarta. 18 kompromisas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Dabar perkime prie 19 kompromiso. Balsuoti pradedame dėl 19 kompromiso. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Mm, pakeitimas 838. Aštuoni, trys, aštuoni. Pana Petil, kas už, pritarta. 839, kas už, pritarta. 844 pakeitimas, kas už, pritarta pritarta. 852, kas už? Ponas Būda nebalsavo, pritarta. 854 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 855, kas už, pritarta. 857 ir 858. Kas už, kas prieš, atmesta. O tiek buvo parlamento narių, kurie pasiūlė. Dabar 860, kas už, kas prieš. Patikrinkime. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 8, 6, 5, kas už, prieš, atmesta. 8, 6, 8, kas už, pritarta. 8, 7, 1, už, pritarta. 8, 875 už pritarta, 876 už pritarta, 20 e, kompromisas balsuoti pradedam. Dabar 902 pakeitimas. 902. Vėlgi porą puslapį versti. Kadangi pritarta kompromisui, balsuojame dėl 902. Kas už? Kas už? Kas prieš? Atrodo, kad klaida, balsavimo klaida atmesta. Patikrinkime 902. Balsuoti pradedam. Na, visi mm, spaudžia minus, ar ne? Balsuoti baigia. na, neišėjo ten pliusas. Ir čia EPP balsavo šitaip mano frakcija. Dabar balsuojame dėl 903 pakeitimo. Kas už? Pritarta. 904, pono Vaits pakeitimas, kas už, pritarta. 907, kas už, pritarta. 911, kas už, pritarta. 913, kas už, pritarta. 916, kas už, pri, prieš, atmesta. 917, kas už, pritarta. 918, kas už, pritarta. 921, kas už, prieš, atmesta. Dabar pakeitimas 923, už, pritarta, 924 už, prieš, patikrinkime. Atrodo, kad atmesta, bet patikrinkim, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Na, matote, tai buvo pakeitimas, kurį pakeitė kairioji pusė, kuri nebalsavo už šitą pakeitimą. Tai aš dėl to taip ir išaiškinau padėtį. O dabar 815 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pritarta? Dabar buvo vienas e, pakeitimas, kuris nepateko. Tai yra 914 desojero ir kitų pakeitimas ir balsuokime dėl šito pakeitimo. Nėra sąraše 914 pono Deso Jaro Insa kitų narių. Kas už? Pritarta? Patikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Na, aż... Okej, okay, okej, okay. to był błąd techniczny. Na, buvo techninė klaida, kad nebuvo to pas, pakeitimo sąraše ir dėl to aš paaiškinau, e, paminėjau pasiūlymų, tuos, kurie pasiūlė ir paminėjau, kas tai pateikė, kad tą pasiūlymą, jeigu norėtumėte pasiklausti, tai galite tai padaryti. Aš tris kartus pakartoju, kad nėra to pakeitimo sąraše dėl techninės klaidos. Ir sakiau, kokie yra mm, pranešėjai, kas siūlė šitą pakeitimą. Tris kartus kartojau, galėjote paklausti. Aš atsižvelgiu jūsų pastabą ir labai atsiprašau, bet tiesiog taip reikėjo. O dabar 21 ir 22 mm, kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Dabar pakeitimas 959. Kadangi pritarta kompromisas, vėlgi verčiame du puslapius, ar netgi tris. Ir susirandam pakeitimą 959. Ponas Des, vienas iš tų, kurie pasiūlė, kas už 959 pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Patikrinam. Tikriname. Pone Agirjera sako, kad reikia patikrinti, tikrinam, pralsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Pritarta. 957 ir 960. Kas už? Pritarta. 961, kas už, pritarta. 966, kas už, prieš, atmesta. 973, kas už, pritarta. 981, kas už. Ką norėtumėte patikrinti, ponia? 981 pritarta. 1012 pakeitimas. Kas už? Pritarta. Dabar 23 kompromisas, balsuoti pradedame dėl jo. Balsuoti baigiame. O dabar pakeitimas 1004. Kas už pakeitimą 1004? Kas prieš? Patikrinkime 1004. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Tūkstantasis pakeitimas. Kas už? Prieš atmesta. 999 pakeitimas, kas už, pritarta. 1009 Hauslinko pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. NV16, kas už, pritarta. Toliau 1010 pakeitimas, pono Vaits pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam.

Kitas, kas už, pritarta. 24 kompromisas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. O dabar pakeitimas 1047. Kadangi kompromisui pritarta, todėl dabar pakeitimas 1047 už pritarta. 1058 kas už pritarta. 549 pakeitimas, kas už, pritarta. 1048 už, pritarta. 1049 už, pritarta. 1053 pritarta. 1055 už, pritarta. 1059 už, pritarta. 1061 už, prieš. Patikrinkime. Balsuoti pradedame 1061. Na, ponė balsavote už, ne? Balsuoti baigiam. Pritarta. Dabar pono Vaitis pakeitimas 1063 už, prieš, atmesta. 1075 už, pritarta. Vienas, nulis, šeši, šeši. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Vienas, nulis, šeši, šeši. Valsuoti pradedam. Balsuoti baigim. Atmesta. 106 7 už pritarta, 1070, kas už pritarta, 1072, kas už pritarta, 1074, kas už pritarta, 1079, kas už, prieš, atmesta. 1080, kas už, prieš, atmesta. 1081, kas už, prieš. Patikrinkime. Bastoti baigiame. Pritarta. 1082, kas už, prieš, atmesta. 1083. 1883 ir 1084, kas už, prieš atmesta. 25-26 kompromisas, balsuoti pradedame. Dabar pakeitimas 1098. Kompromisui pritarta. 1098, kas už, prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedam. 1098. Balsuoti baigiame. Atmesta. 1101. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Na, na nenorėtumėte tų neišmokų 1008, kas už, pritarta. 1109, kas už, pritarta. 116 ir 117, pritarta. Dabar 27 kompromisas, balsuoti pradedam. Dabar pakeitimas 1160, kadangi kompromisui pritarta, pono Vais pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. 1150 ir 1151, kas už pritarta. 1154 ir Andy 60, kas už pritarta. Andy 61, kas už pritarta. 155 ir 1161 pritarta. 28, 29 ir 30 kompromisai balsuoti pradedam. Balsuoti pradedam. Bastoti baigiame. Dabar pakeitimas 1189. Pono būdos pakeitimas 90. Kas už? Pritarta. Patikrinkime 1190. Balsuoti pradedam. Balsuoti pradedame 1190. Balsuoti baigiam. Balsavimas dėl dviejų kompromisų, 31-32, balsuoti pradedam. Balsuoti baig. Balsuojame. Balsuoti baigiam. Dabar 1-2-1-1-2-1, pono Vaits pakeitimas. 1-2-1-1, atsiprašau. 1-1. 1217, pono Vaits. Kas už? Pritarta. 1183. Dabar pakeitimas 1227. 1227. Kas už? Pritarta. Biudžeto. Balsuoti pradedame dėl biudžeto pakeitimas dešimtasis, kas už, kas prieš, atmesta, 9.20 čia. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar pakeitimas 1, 2, 5, 7 ponios Hazdekam pasiūlymas, kas už, prieš, atmesta. 259, ne. 1259 pakeitimas, 1259, kas už, prieš, atmesta. Deve 14, kas už, prieš, kas už, prieš, atmesta. Pono Vaits pakeitimas 1261 už prieš atmestą. Inta vienas pakeitimas, inta vienas. Pritarta. 9-3, kas už? Pritarta. Turi. Basuoti baigiam. Pritarta. Vienu balsu už buvo daugiau. 9.12. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Balsuoti baigiame. Atmesta. 9.13. Kas, 13. Kas už? Prieš? Atmesta. Biudžeto 11. Pakeitimas. Kas už? Ki? Kas už? Pritarta. Vienas, du. Šeši devyni. Vienas, du, šeši devyni. Kas už? Prieš atmesta. Vienas, du, septyni nulis. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Atmesta. Vienas, du, septyni vienas. Kas už? Prieš Patikrinkime, balsuoti pradedame. Tikrinkime. Balsu 7.2 pakeitimas, kas už? Prieš. Pritarta. 1.2.9.4 ir inta 11 pakeitimas, kas už? Prieš. Atmesta. Inta 4 už. Inta 4 pritarta, kas už? pritarta, inta 15 už, pritarta, 35 kompromisas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Dabar pakeitimas 1-2 ar 2 parlamento nariukas už prieš atmestą. 1289 už prieš atmestą. 1 916 už prieš atmestą. 1291 kas už pritarta. 918 už pritarta. 1292 už prieš atmestą. 1293 už prieš atmestą. 1296 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 1298 už, prieš, atmesta. 1299 už, prieš, atmesta. 1300 už, pritarta. 1301 už, prieš, atmesta. 1302 už, prieš, atmesta. 1305 už, prieš atmestą, 1306 už prieš atmestą, 1307 už prieš atmestą, 1308 už prieš atmestą, biudžeto 13 už pritarta, biudžet 14 pritarta, intas 7 už pritarta, 36 kompromisas balsuoti pradedame. Kompromis baigiame. Kompromisui pritarta. Dabar pakeitimas 1319 už prieš atmestą. 1324 kas už prieš atmestą. 1322 kas už prieš Patikrinkime. Basuoti baigiame. Pritarta. 1323. Kas už? Pritarta. 1325. Kas už? Pritarta. Laukiu, ponė, jūsų. Ponė, taip ir nikštys aukštyn ir žemyn. Todėl pradedam balsuoti dėl pakeitimo. Pradedam balsuoti dėl 1, 3, 2, 5. Pono Melo pasiūlymas. Balsuoti pradedam. Na, ponė, reikėjo nuo pat pradžių tai balsuoti. Balsuoti baigiam. principo nerodo nikšti užtin ar nikšti žemyn, na kaip ten bebūtų, balsavome 1326, kas prieš, atmesta, 1327 už, pritarta, 1328 už, pritarta, 1329 už, prieš, atmesta, 1330 už, prieš, atmesta, NV62 pritarta, 37 kompromisas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. Dabar 98 pakeitimas, kas už, 98, prieš atmesta, 99 už, pritarta, 922 už, pritarta, 923 už, pri, prieš atmesta, 924 už, prieš atmesta, 925 už, pritarta, D57 už, pritarta, D28 už, pritarta, D29 atmesta. Dabar 38 kompromisas, pasuoti pradedam. Visuoti baigiam. Pritarta 864 pakeitimas kas už, kas prieš Patikrinkime. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 39 kompromisas. Balsuoti pradedam. 39 kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 517 pakeitimas. Kas... Mm pono Hasakam pakeitimas 517 kas už, pritarta. 40 kompromisas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. Dabar pakeitimas 1297. Kas už, kas prieš, patikrinkime. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. atmesta. Kartu mm, dėl 41-42 kompromiso balsuojame. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta dabar e, kelių kompromisų, tai yra 43, 44 ir 45. Balsuoti pradedam. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar kompromisas A. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pakeitimas 60. Kas už? Pritarta. NV1. Kas už? Pritarta. NV... NV į buvo dabar indijot už pritarta. 76. Ponios dalaje, kas už pritarta. B kompromisas, balsuoti pradedam. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 77 pakeitimas, kas už? Pritarta. 63 pakeitimas, kas už? Pritarta. C kompromisas, balsuoti pradedam. kompromisui pritarta, o todėl galime pereiti prie D kompromiso. Balsuoti pradedame kompromisas D. Balsuoti baigime. Pritarta 115 pakeitimas ir taip pat 116 pakeitimas, kas už pritarta. E kompromisas balsuoti pradedam. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 126 mhm. pakeitimas, pono Vaits. Kas už, prieš, atmesta. 127, 128 pakeitimai, kas už, pritarta. 130 už, prieš, atmesta. 131 už, pritarta. 132, 133, kas už, pritarta. F kompromisas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 134 kompromisas kas už. Prieš. Pasitikrinkime, balsuoti pradedame 134. 134. Atmesta. Balsuoti baigiam. 142. Pono Vaitso pakeitimas, kas už, prieš, atmesta, 143, 144. Patikrinkime 142. Basuoti pradedam. Basuoti baigiam. Atmesta. 143, 144, kas už, pritarta. 145, kas už, pritarta. 146 už prieš. Patikrinkime 146. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Dabar 151 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta, 152 ir 153, kas už, pritarta, 154, kas už, prieš, patikrinkime, 154 balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. G kompromisas, pradedame balsuoti dėl G kompromiso. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 173 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Kartais ir taip atsitinka. Atmesta. NW. Kas už? Pritarta. NDAM. Už? Pritarta. NDAN. Už? Prieš? Atmesta. Tikrinkime NDAN. Balsuoti pradedam. NDAN. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 174 kompromisas, kas už, prieš, atmesta. 175 už, prieš, atmesta. H kompromisas, balsuojame, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Dabar 192 kompromisas ir 194, kas už, prieš, atmesta. 193, mm, kas už, prieš, atmesta. 195, už, prieš, patikrinkime. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Manau, kad panas Budas suklydo. Taip ar ne? Aš irgi suklydau. Na gerai, eikim pirmin. 147. E, Kas už? Prieš? Atmesta? 197. Kas už? Prieš? Atmesta? 199. Kas už? Prieš? patikrinkime dar kartą 199, kas už. Prieš. Patikrinkime. Na, ponė Agilviera balsuoja už. Balsuoti baigiame. Atmesta. 201. Kas už? 201 už. Priimta. 202. Kas už? Pritarta. Biudžeto D pakeitimas. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Biudžeto D. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta, dviem balsais už buvo daugiau. Pirmasis kompromisas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 219 pakeitimas, pano Andrių pakeitimas, Tenanų Tarabela, kas už, kas prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 2, 2, 1, kas už, prieš, atmesta. 2, 2, 4, kas už, prieš. Patikrinkime 2, 2, 4. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 225, kas už, pritarta. J kompromisas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 241 pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiam. Atmesta. 246, 247, kas už? Pritarta. 249, kas už? Pritarta. 250, kas už? Pritarta. 253, kas už? Pritarta. Ką, kompromisas balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 58 pakeitimas kas už. Pritarta. NVT pakeitimas kas už. Pritarta. NVA pakeitimas. Pritarta. NVK už. Pritarta. 64 kas už. Pritarta. 91 kas už. Prieš atmestą. NVN kas už. Prieš atmestą. 244 kas už. Pritarta. 245 už prieš atmestą. 245 patikriname. Toks buvo pageidavimas. Balsuoti baigiame. N, dėl NVM balsuoti nebereikia. Taigi NDM, kas už? NDM, kas už pritarta? Na, labai greitai, aš kartuoju dar kartą. NDM, kas už? Pritarta? 267, kas už? 267 pritarta. Vienas septyni du pono biudžeto komisijos pirmininko pakeitimas. Vienas septyni du. Biudžeto pradedam. Balsuoti baigiam. atmesta. Ir dėl to šį kartą nepasuojame. Dabar L kompromisas. Čia buvo klaida. L kompromisas Atsiprašau, kad neinformavau. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. Dabar 282 pakeitimas, kas už 282 pritarta. 284, kas už prieš atmestą. NVAF pakeitimas, kas už pritarta. N kompromisas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. pritarta. Dabar kompromisas O, balsuoti pradedam. Balsuoti pritarta. P kompromisas, balsuoti pradedam. P balsuoti baigiam. Pritarta. Q kompromisas, balsuoti pradedame, kompromisas Q, balsuoti pradedam, balsuoti baigiam. pritarta. 343 pakeitimas ir NVAJ. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. Nedidelė dauguma. NVAK. Kas už? Pritarta. 346 pakeitimas, pono Šnair, pritarta. 347 už, pritarta. 91 už, prieš. Patikrinkime 91, balsuoti pradedam. <clears throat> Balsuoti baigiam. Pritarta. Dabar R kompromisas, balsuoti pradedame. R kompromisas. Kompromisas S, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Devyniasdešimt penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 271 už. Prieš. Tai kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Kompromisui pritarita. Dabar 962 pakeitimas kas už. Kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Balsuoti baigiam. Dabar V kompromisas. Mm. Balsuoti pradedam. Balsuoti pradedam. O dabar balsuojame dėl viso teksto. Balsuojame dėl viso projekto su pat kompromisui prit... pranešimui pritarta. Dėkuoju ponui pranešėjui. Gerbiamės pranešėjau. Galit tikrai dėkoti, kam tik tai norit. Pone Dorfman, žodis jums. Norėčiau užbaigdamas padėkoti visiems darbuotojams, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą norėčiau pratesti pono Andrijo mintį. Iš tikrųjų, komisija iš pradžių ne, nežiūrėjimus rimtai. Ir jeigu tas pasiūlymas, na, tai dėl ko balsavome šiandien, įrodo, kad į mus reikia žiūrėti rimtai. Manau, kad <clears throat> parengę šį pranešimą sugebėjome labai aiškiai išreikšti par Magi ir Balenai asmeniškai joms, nes jos tikrai labai daug dirbo. Per trumpą laiko teko per. Atrodo, kad daugiau žodžio niekas neprašo, tai tuomet dar kartą dėkiu, dėkoju ponui pranešėjui, dėkoju šešėliniams pranešėjams ir visiems, kurie dirbo ties šituo tekstu sekretoriu šeštojo darbo turkijos mm, punkto dėjopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje. Ir pranešybės būtų tiekiami skirtingas rinkas. Reikia pasipriešinti tokiai situacijai. Ačiū. Ar visi balsavom, balsuoti baigiame? pritarta. Dabar pereikime prie 11 pakeitimo. Pono Ropės pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 13, kas už. Dabar trečiasis kompromisas. Balsuoti pradedame dėl ketvirtojo kompromiso. Balsuoti pradedame ketvirtas kompromisas. Balsuoti baigiame. pritarta. Dabar šeštasis kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 52 pakeitimas. Pritarta. Dabar 66 pakeitimas. Kas už? kompromisas. Balsuojame. 11 kompromisas. Balsuoti baigiame. Pritart. 12 kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. 112 kas už? Prieš? patikrinkime. 112. Balsuoti. Taigi dabar balsuokime dėl visos nuomonės, viso nuomonės projektos pakeitimais. Partinis balsuotis. Vienas susilaikė ir vienas prieš. Ar ponas Nekov norėtų pasisakyti? Pone pranešėjom, prašom žodis jums. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė pasakyti apie šio vizito parengimą. Ir noriu padėkoti sekretariatui, komiteto ir visiems, kurie prisidėjo prie šios delegacijos organizavimo. Tačiau noriu žodžiu klausimą dėl vizito trukmės. Paskui perėsiu prie turinio. Nemanau, kad. Bet manau, kad reikėtų pasiūlyti peržiūrėti parlamento darbo tvarkos taisyklės nebūtinai vykti dviem savaitėms, e, nes tokios delegacijos, kurios vyksta taip toli ir taip trumpai, šiek tiek gaila, kad taip yra dėl turinio. Pirmininkė, aš sutinku, kad buvo puikiai e, parengtas vizitas ir e, viskas buvo tinkamai su sutvarkyta, surepeto, surepetuota, mes girdėjome tuos pačius žodžius e, visose susitikimuose ir išgirdome tuos pačius atsakymus į savo klausimus. Visi kalbėjo tą pačią kalbą, bet, e, bet tai buvo. Apie formą, apie pobūdį tas vizitas nebūtinai mus šimtų procentų įtikino, kaip viskas yra. Kalbu apie darybas dėl Merkosur, su Merkosur šalimis. E, manau, kad mes turime sutarti Europos mastu, kaip mes e, traktuojame šią situaciją ir kaip, kaip, kaip, kaip bus su, su, gali būti su potencialiu dempingu iš Brazilijos, su, iš Mato Broso. Ir atstovai Brazilijos, na, aš Apie tai daug nekalbėsiu, mums daug papasakojo. Mes kalbėjome ir apie tos šalies e, žemės ūkio pobūdį, apie kukurūzus, apie soją. E, ten yra daug laukų apsėtų GMO soja. Ir pas mus auginami kukurūzai, tiešau ten auginami kukurūzai ir soja gėmo, nes už tai gerai e, mokama. Bet jie atrodo gali, gali gavinti, auginti ir prastinės kultūras, ir prastinę soją, ir prastinius kukurūzus. Ten, taip pat e, toje šalyje kai, kai kurie regionai kai kuriuose regionuose visiškai iškirsti miškai, nukatami miškai, ten dirbožėmis zonai. Kai kuriuose regionuose visiškai iškirsti miškai, nukatami miškai, ten dirbožėmis žemė būna netraši, tada ją prisotina anglies ir paskui užsoja soja. soja nes dėl klimato sezonai yra, klimatas yra kitoks, sezonai pasiskirsto kitokie. Toliau jautienos sektorius. Tai buvo svarbiausia tema, kurią mes domėjomės. Ir Mišel Dantan, man atrodo, man atitars. Mes lankėmės skerdyklose ir domėjomės, kaip yra su atsekamumu. Gilinomės į smulkmenas, nes veikiausiai mes ir jie kalbame apie kitokius dalykus ir pastebėjome, kad e, skerdykloje galėjome įsitikinti, kad atsekamumas yra puikus ir įmanomas. Bet kai uždavėme klausimus skerdyklos e, atstovams, skerdyklos vadovams ir bandome išsiaiškinti, ar tikrai viską gerai supratome, jeigu teisingai supratome, tas atsekamumas yra kitoks, kitokia tvarka, nes, e, pavyzdžiui, per dieną vienoje skerdykloje paskačiama iki 2000 galvijų, 1600 galvijų ir man įdomu, kaip čia su atsekamumu paskui produktų. Nes jų ir, ir mūsų modelis yra kitoks. Ir mes žiūrėjome, kaip iš arti viskas atrodo, domėjomės, ar iš tikrųjų jie gali garantuoti atsekamumą, pavyzdžiui, Tai mums ypač svarbu, ar gali užtikrinti atsekamumą visos tos mėsos, jeigu tiek skerdžiama per dieną vienoje skerdykloje. Bet. Taigi domėjomės ir žemės ūkio kultūromis pasėliais, taip pat atsekamumu mėsos, jautenos Ir buvo dalykų, kur, kurie tikrai mums kėlė klausimų, mąstant apie ateitį ir Silvana, kokie susitarimai bus. Bir. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti Jums už tai, kaip Jūs e, vadovavote tai delegacijai E, ne, už galimybę visiems parlamento nariams kalbėti ir pasisakyti laisvai ir už galimybę žodžiu daug klausimų. Dėl trukmės e, vizito aš sutinku su ponu uh, e, Andrijo, kai vyksame kitą pasaulio galą, kelionė trunka dvi dienas. Uh, Žinau, kad taisyklė yra trys dienos, neilgesnis vizitas, bet vykstant taip toli, penkios dienos būtų buvę naudingiau, būtų buvę, būtų, būtume galėję. Sutinku su ponu Dantanu, kad kokybės kontrolės klausimų ten buvo šiokių tokių problemų ir man būtų buvę. Tai, tai vienas man labiausiai rūpinčių dalykų. Kitas dalykas. Žinoma, jie rengėsi galimybėj parduoti savo produkciją Europoje. Net tie, kad tie, kurie nori gaminti mėsą eksportą, rašyta Merkosur sutartis dėl e, produktų kokybės. Na, jau buvo pasakyta viskas. Glifosatas, e, GMO. Glės e, dėginio įspaudas bus labai menkas, bet aš manau, kad jie sakė mums tai, ką mes norime girdėti Europoje ir rengiantis tam priekybos susitarimui turėsime viską. Pilies lėginė įspaudas bus labai menkas, bet aš manau, kad jie sakė mums tai, ką mes norime girdėti Europoje. Ir rengiantis tam priekybos susitarimui turėsime viską. Būtų kalbėję apie, du problem, apie dvi problemas. Žemės ūkio reforma, nes tų stambių hasiendų savininkai uh, atsakingi už tai, kad smulkus ūkininkai neturi galimybės nu, turėti žemės, prieigos prie žemės neturi Brazilijoje. Taip pat žmogaus teisų klausimas ir e, ūkininkų kova kaimo vietovės. Ačiū. Pan posau Nikolson. Ne, ne, ne. Uh, eh, muito obrigado. Ačiū. Daug kas jau buvo pasakyta, sako ponas Irao Santos, apie tam tikras samokslo teorijas, apie su tai žmonėmis, apie kuriuos mes, su kuriais mes kalbėjomės, bet esmė ta, kad mes ten vykome, kad šiek tiek patikrintumėme situaciją. Ir žinau, kad komisija ten nekarta lankėsi ir atliko kontrolę. Tai yra vienas dalykas, bet mūsų apsilankymą surengė ES ambasada kartu su mūsų tarnybomis. Ir aš ES ambasados darbuotojų Brazilijoje klausiau, kokių, koks yra jų požiūris. Ir kai Ir ambasadorius man pasakė, kad, kad jūs neprašėte galimybės atsilankyti kitose sektoriuose. Taip, pasirodo, mes neprašėme galimybės susipažinti su nevyriausybinėmis organizacijomis, kitų sektorių atstovais, buvo galima suorganizuoti apsilankimus į mažesnius ūkius ir panašiai. Aišku, laiko tai trūko, bet manau, kad tai, kad tas apsilankimas buvo labai vienašališkas. Tai matyti taip atsitiko dėl to, kad kaip ir įvyko nesusišnekėjimas gal iš abiejų pusių. Uh, Ir man susidarė įspūdis, kad Brazilija yra labai svarbus veikėjai žemės ūkio pasaulyje, ne tik gamybos prasme, bet ir kalbant apie mokslinius tyrimus ir plėtrą. Ir mes matėme, kiek išteklių jie tam skiria. Neapsilankėme mokslinio tyrimų ar plėtros institutuose, bet uh, direktorius buvo apsilankęs tokios institucijos ir parodė, kiek pažangos jie yra pasiekę, atlikdami mokslinius tyrimus, investuodami į žemės ūkį. Ir man tai padarė įspūdį. Ir dar vienas dalykas, kuris mane nustebino ir gal kolegas taip pat, bet jie to dar nepaminėjo. Ministras sakė, kad laisvos priekybos susitarimas žemės ūkio srityje jiems nėra toks svarbus. Taip jisai pasakė nes e, jie turi šiokių tokių problemų, problemų dėl vyno, pieno produktų, turi vidinių problemų Merkosūrė, kalbant apie pieninkystės ūkius, pieno sektorių. Ir pas juos yra vidinių problemų, jie aišku labai domisi jautienos sektoriaus eksporto galimybėmis ir kalbant apie tą prekybos susitarimą Tai jie norėtų susitik, pasirašyti tokį sutarimą, kuris būtų primtinas abiejoms pusėms. Bet labiausia stebino štai kas, pirmininkė. Būtent tai, kad kai jie kalbėjo apie laisvos priekybos susitarimą su ES, jie kalbėjo apie vairius sektorius, tačiau jie nelabai ką žinojo apie laisvos priekybos tarimo detalės su Merkosūru. Jie žinojo, kad Merkosūras daras vienoje ir kitoje srityje, bet jiems kaip ir nebuvo tos detalės tokios reikšmingos. O dėl aplinkosauginių, biologinės įvairovės aspektų Brazilija turi labai galingą institutą, kuris daug dirba mokslinių tyrimų, aplinkos apsaugos srityje, klimato kaitos srityje. Aišku, čia yra konfliktas tarp e, agroverslo ir tų, kurie bando apsaugoti e, atogražinius miškus ir užtikrinti biologinę įvairovę, tačiau tikrai tas diskursas pas juos vyksta. Ir Brazilija supranta problemas, turi išteklių jas spręsti ir turi netgi noro siekti pažangos šioje srityje. Taigi Brazilija yra ta šalis, kuri yra atvira diskusijomis su, su mumis ir jų požiūris. Jų požiūris iš kai kurių mūsų parlamentarų pusės gal nebuvo labai netgi ir mandagus. Na, buvo kalbama apie tai, kad yra ir mažai mokama, ir kad čia šio laikinė vergovė pas juos ir panašiai. maisto gamybos sektoriuje, kad e, kašt, gamybos kaštai labai maži. Taip, tai yra problemos ir korupcija, aišku, yra milžiniška problema ir mūsų vakarietiška moralė čia gal labai suvaidinas vaidmenį, bet man atrodo, kad Europoje korupcijos dar daugiau nei Brazilijoje ir mes turime pažvelgti patys į save kur kas atidžiau prieš pradėdami kritikuoti kitus. Yra ir teisinė sistema, kuri yra galinga, Ir yra, aišku, problemų, yra problemų, sunkumų, tokių kaip ir pas mus čia Europoje. Tai tiek norėjau pasakyti. Norėjau gal šiek tiek oponuoti savo kolegoms. Kol kas niekas apie tai nekalbėjo dar. Labai ačiū. Bardzo długie. Właściwie nie wiem, czy będziemy mieli później jak... Labai ačiū. Na, aš prašyčiau, kad visi pasisakytų trumpai ir liko laiko tik tai klausimams užduoti. Taigi atsakymai bus labai trumpi, tik vienos minutės. Pone, pone Des, vieną minutę ir labai dėkui Jums. Ačiū už Žemės ūkio bendrovių projektą. Esame įkūrę fondą, į kurį skiriame Provincijoje mes praleidome 11 dienų e, ir, ir į tai irgi turime įsigilinti, nes būčiau vykęs į tą kelionę, būčiau uždavęs štai kokį klausimą dėl antibiotikų naudojimo jautienoje ir paukštienoje. Jų šio klausimo įmasi Brazilijoje. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Flanagan. Aš irgi nedalyvavau toje kelionėje, aš skai, perskaičiau ataskaitai, kalbė, klausiausi kolegų Airijoje. Pats nutiko ir jums toje kelionėje, to, to, toje, tame vizite ir kad jūs nuvedė gražiausią kambarį ir padėms viską gražiausią. Aš neįsivaizduoju, kaip toliau galėtų tęsis darybos dėl Merkosur sutarties. Ponas Dantan sako, kad atsekamumo jie neužtikrina. Tai tuo viskas ir baigėsi, man to užtenka. Pone Müller sako padaryti bet ką. Aš sakyčiau, kad galbūt jie pasirengė sakyti bet ką, nes paskui Jim Nicholson pasakė, kad prieš dešimtį metų jis išgirdo tokius pačius pažadėjimus ir praeis dešimčiai metų paaiškėjo, kad nepasikeitė niekas. Ponas Nikolson mūsų ūkininkams. Airijos Respublikoje dalyvavau renginyje apie e, ūkininkavimą ir gamtą. Mes lankėmės įvairiuose ūkiuose, ūkiuose, kur, kurie yra e, saugomose teritorijose, kur domėjomės, kaip, kaip žmonės augina bandą.